turėtų savęs paklausti, kokia yra jos pozicija, kokie yra tikslai, kokiu yra pateikta pasiūlymų ir kaip galima būtų pasiekti tų tikslų, kurie leis užtikrinti lyčių lygybę. Taigi, ką galime pasiūlyti moteriai, kuri nori aktyviai um, dalyvauti ka, profesinėme gyvenime, bet kuri taip pat nori netisakyti ir kitų savo vaidmenų. Tai reikia pasižiūrėti, kokia politika formuojama valstybės narėse, kuri sustiprintų moterį padėtį. Taigi norėčiau sužinoti, sužinoti apie tų šalių požiūrį, o taip pat konkrečiai kalbėti su politikais. Mes kalbame apie moteris, kurios kovoja, tai nėra tas pats dalykas, kaip, tarkim, e, vyrai ar moteris turi mažiau įsipareigojimų? Moteris turi daugiau įsipareigojimų. Vyrai masto kairiaje, o moteris dešinėje smegenų pusė. Kągi tai reiškia? Mes tai turime e, daryti čia skirtumą. Turime pasižiūrėti, kas yra dinamiškesnis, kas yra stipresnis. Moteris turi energijos ir jėgų, jie atlieka gyvenime daug vaidmenų ir todėl žino, kaip reikia kovoti. Mes čia atėjome išgirsti konkrečių pasiūlymų, būtent tai ir yra svarbiausia ir dėkoju už jūsų dėmesį ir kvietimą. Dėkui e, veľmi pekne pani Arapuglu, ktorá bola... Dėkoju poniai Arapuglu kuri lankėsi čia parlament, Europos parlamente ir praėjusiais metais. Mes džiaugiamės, kad ji atvyko ir šiandien, o dabar e, kalbės ponia Kratsa. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man iš tiesų didžiulė garbė dalyvauti čia šioje renginyje, kuris iš tiesų yra labai svarbus jis, šis renginys vyksta prieš tarptautinę moters dieną. Mes turime kalbėti apie rezultatus, apie program, programas, kurias pavyko įgyvendinti ir taip pat jau nedaug laiko liko iki Europos parlamento rinkimo, todėl e, tai yra pagrindinė tema, į kurią mes koncentruojamės. Mes turėtumėme diskutuoti ir prisidėti prie to, kad Europos parlamento rinkimų metu kiek įmanoma daugiau moterų būtų išrinkta į Europos parlamentą. Mes turime paremti moteris, mes turime siekti, kad moteris e, prisijimtų. E, perimtų svarbės užduotis Europos parlamente. Dažnai tuos sprendimus priema partijos ir dažnai e, būtent tos partijos turėtų e, daryti kažką, kad būtų gerinamas e, moters vaidmuo. E, nes čia e, mes nuolat susidurime su būtent partijos požiūriu į moterį. Tai yra labai svarbu pabrėžti. Taip pat e, reikia žiūrėti, kokia yra situacija atskiriuose valstybėse narėse. Mes turime bendradarbiauti, mes turime remti statistiką, e, mes turime remtis įvairių studijų rezultatais, mes turime e, panaudoti tą statistiką. Pavyzdžiui, Eurobarometras taip pat yra e, specialiai tam naudojamas, jis yra parengęs studiją dėl Europos parlamentų rinkimų, taip pat yra sociologinių ir demografinių studijų. E, kurios buvo inicijuotos Europos parlamento. Atrodo, vakar tų studijų rezultatai buvo paskelbti, e, tačiau vakar aš čia negalėjau dalyvauti, tačiau yra labai svarbu, kad e, mes visą tai turėtumėme omenyje ir kad tai būtų turėtų omenyje e, valstybių narių politikai, kad mes remtumėmės e, tų studijų rezultatais ir padarytumėme atitinkamas išvadas, nes tai yra labai svarbu, kalbant apie e, rinkimų rezultatus. Yra svarbu pabrėžti, kad moteris domisi atitinkamomis temomis, kurios yra susijęs su jų šeiminiu, su jų kasdieniu gyvenimu, užimtumu, perkamąją galę rūpinimusi vaikais ir taip toliau. Ir mes e, turime siekti, kad ir vyrai, ir moteris pripažintų, kad mūsų visuomenėje dominuoja e, vyrai. 68 e, procentai moterų, 70 procentų vyrų tai pripažįsta, o 50 procentų moterų teigia, kad yra labai svarbus lygiavertis dalyvavimas rinkiminėje kampanijoje ir kad tai padėtų e, pagerinti visuomenę. Mes apie tai šiandien ir diskutuojame ir mes turime e, to, tų diskusijų rezultatus pamatyti ir realybėje. Turime jų rezultatais pasinaudoti Europos parlamento rinkimuose. Dabar mūsų laukia labai sudėtingas ir svarbus laikas. Mes turime daug įsipareigojimų ir mes turime juos vykdyti savo partijose, e, savo visuomenėse. Tai padės mums pasiekti pagrindinio rezultato Europos parlamento rinkimuose. Daugiau moterų, daugiau postų, kurios užimtų moteris ir daugiau temų, kurios aktualios moterims. E, dėkoju uždėmesi ir toliau e, galite į mane kreiptis dėl bendradarbiavimo tarp valstybių narių ir e, dėl panašių klausimų. Ačiū. Dėkoju poniai vicepirmininkiai, o dabar kalbės Prancūzijos parlamento atstovė, ji yra moterų teisų komiteto atstovė. Pane Kuto. Ačiū, pane pirmininkė, ačiū, kad surinkėte šį susitikimą. Norėčiau užduoti porą klausimų. Pirmiausia, kaip turėtume motivuoti partijas, kaip turėtume motivuoti moteris, kad jos įsitrauktų į politiką, kaip motivuoti partijas, tikriausiai įstatymais. E, Prancūzijos konstitucija mums e, kovotų sistemos neleido gyventi, todėl paritetą numatėme. Man atrodo, kad e, kvotos čia gali iškreipti šiek tiek sistemą. Kvotos turėtų padėti kovoti su įvairove. E, E, kovoje už įvairovę, aišku, moteris yra labai svarbus subjektai, tačiau reikėtų ir toliau be abejo tęsti vyrų moterų e, siekint lygybės. Dabar kaip partijas motivuoti Prancūzijoje, kai nepakankamai moterų kandidačių jos gauna baudas, na ir galiausiai e, nepratesamos kadencijos yra numatytos. Taip e, parlamentarai negali daugiau nei nustatytą skaičių kadencijų dirbti ir taip gali e, naujų parlamento narių e, pradėti dirbti. Dabar kaipgi galime paskatinti moteris įsitraukti į politiką? Atrodo, kad moteris ne visada yra motivuotos, e, domisi politika ir čia tikriausiai Europos vaidmuo yra labai svarbus. Reikėtų didesnę vertę motinystiai suteikti, reikėtų galbūt padėti moteriams turėti daugiau lais, laisvo laiko tam, kad jūs galėtų dalyvauti politinėje veikloje. Ačiū. Ačiū, ponia Potter. Dabar žodis poniai Estrela, moterų reikalų komiteto vicepirmininkiai. Ačiū, ponia pirmininkė. Taip, tikrai praėjo metai ir vėl tos pačius klausimus keliame ir vėl tos pačius argumentus pateikiame. Ko gero, tai yra blogas ženklas. Tai reiškia, kad nebuvo pasiekta pakankamai pažangos per šiuos metus. Atrodo, kad nebuvo imtasi tokių priemonių, kurios būtų veiksmingos. Atrodo, kad šios priemonės nepadėjo užtikrinti didesnės lygybės tarp moterų ir vyrų. Klausiausi Bulgarijos parlamento atstovo ir esu, tiesą sakant, dvilypių jausmų priešama. Aišku, reikia skatinti diskusijas, reikia kovoti su stereotipais, reikia mentalitetą visuomenės keisti, žmonių mąstyseną. Moteris turi tokias pačias teisės kaip ir vyrai, tiek pat teisų, kiek ir vyrai e, profesinės saviriškos srityje. Moteris e, turi teisę dalyvauti politinėje, ekonominėje srityje, priimti ekonominius ir politinius sprendimus svarbius. Čia, aišku, nepakanka įtraukti vien tik tai moteris į rinkiminius sąrašus, todėl kad jos yra gražios. Čia negrožio konkursas. Rinkimai parodo kandidatų politinius gebėjimus, juos pripažįsta. Ir ko gero čia svarbiausia būtų įtikinančios idėjos, kurios įtikintų rinkėjus. Man atrodo, kad yra viena, prob viena problema, kuri, dėl kurios e, moteris mažai dalyvauja rinkimuose. Pirmiausia, sunku moteriams suderinti yra šeimininį ir profesinį gyvenimą. Na, o kita vertus dar yra ir atlyginimų skirtumas. Jau šiuos abu klausimus mes kėlėme Dabar kas dėl atlyginimų skirtumų, tai tikriausiai nekokia žinia skaičiai pateikti yra. Džiaugiuosi, kad mano šalyje atlyginimų skirtumas yra tik tai 8 procentų, tai, yra, tai sudaro pusę Europos vidurkio. Mums reikia kovoti su atlyginimų skirtumais, nes moteris, kaip ir vyrai, turi teisę į atlyginimą, kuris e, atitiktų atliktą darbą. Eurobarometro duomenys labai įdomus dėl e, vyrų, tiksliau moterų dalyvavimo rinkimuose sako, na, parlamento domenyse, kad moteris mažiau nei vyrai domisi rinkimais, na ir dar sakoma, kad tose šalyse, kur daugiau išrenkama moterų į sprendimo priimimo, priimimo organus, moteris daugiau domisi politika, tai yra tose šalise moteris labiau pagydauja dalyvauti politinėme gyvenime. Aišku, moterims dar reikėtų aiškiai paaiškinti, kokios yra Europos parlamento kompetencijos, reikia e, aiškiai pasakyti, kad e, moterų vaidmuo čia gali būti svarbus, reikia eiti ir balsuoti už jas. Tose šalyse, kur mažai moterų dalyvauja politinėme gyvenime, nereikėtų pamiršti tokio dalyko. Kvotų sistemos ir paritetiniai įstatymai padėjo pasiekti gerų rezultatų ne tik renkant moteris, bet ir kovojant su moterų nedalyvavimu rinkimuose, tai yra e, moterų kaip rinkėjų neaktyvumu. Mums svarbiausia reikia mobilizuoti moteris, reikia, kad moteris keltų kandidatūras, o svarbiausia, kad jos balsuotų ateinančiuose birželio mėnesio rinkimuose. Ačiū. Dėkoju, poniai vicepirmininkiai. Na, suteiksiu žodį dar vienai Portugalijos atstoviai. Jie yra etikos kultūros E, komiteto pirmininkė, prašau. E, Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti moterų reikalų komitetui už šios konferencijos suorganizavimą. Taip pat sveikinu visus nacionalinių parlamentų atstovus dalyvaujančius mūsų diskusijoje. Na ir savame, aišku, sveikinu visas moteris. Jau po keletos dienų mes minėsime tartautinę moters dieną. Aš esu nacionalinio parlamento etikos komiteto narė, pakomitečio, lygybės ir šeimų pakomitečio narė taip pat esu. Ir mes nagrinėjame diskriminacinius e, klausimus. Atrodo, kad na, mes taip pat nagrinėjame ir uh, smurto, nepakankamų moterų dalyvavimo politinėme gyvenime, atlyginimo skirtumų klausimus. Mano tautietė jau kalbėjo, aš aišku, jai visiškai pritariu, tačiau Portugalijoje mes pradėjome naują etapą, visai neseniai naują paritetinį statymą priėmėme Tiesą sakant, mes tiesiog perkeliame taisyklę, kuri jau iki šiol egzistavo socialistų partijoje, buvo ši nuostata Respublikos asamblėjoje, Žemosios rūmose patvirtintas įstatymas, taigi pagal, par, pagal paritetinį įstatymą 33,3 procentai moterų turi sudaryti. Mažiausiai 33,3 procentų moterų turi būti parlamento narės. galbūt ateityje situacija apsivers, tačiau bent jau kol kas mes turime saugoti moterų teisės, ginti moterų teisės. Atrodo, atklausų duomenimis e, moterų dalyvavimas politinėme gyvenime Portugalijoje nėra pakankamas lyginant su šiuo procentu. Na ir dabar mums labai svarbu, kad būtų lab, daug daugiau moterų vadovaujančiose postuose mes esame numatę, kad viena iš trijų moterų būtų užimtų vadovaujančius postus. Taip, moteris negali atsidurti sąrašo gale. Šis įstatymas taikomas ne tik e, parlamente, Portugalijos parlamente, bet ir savivaldybėse. Man atrodo, kad čia didžiausia problema kils savivaldybėse. Europos parlamento uh, Europos parlamente čia problemų nekyla. E, Portugalijos parlamente skaičiai buvo nežymiai pagerinti, tačiau ko gero didžiausią darbą reikės atlikti savivaldybėse. Tikiuosi, kad šioje srityje taip pat pavyks ženkliai pasistumėti į priekį. Ačiū. Stupkinį portugalskio parlamentų, a teraz dam slovo. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį kolegijai iš Slovakijos, ponizitai Pleštinskai, kuri taip pat yra šio Europos parlamento komiteto narė. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Pone Kocap, dėkoju Jums, kad būtent Jūs atstovaujate Čekiją kaip pirmininkaujantę valstybę šioje diskusijoje, šioje konferencijoje, ponios ir ponai. Iš tiesų yra labai svarbu, kad šiandien mes kalbame šią svarbę temą apie moterų aktyvumą politinėme gyvenime. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad pe, šiuos penkerius metus galėjau dirbti Europos parlamente ir atstovauti savo valstybę e, čia, e, Slovakiją. ir būtent moteris galėtų, e, niekas už moteris geriau negalėtų parengti įstatymų susijusių su šeimininiu gyvenimu. Mes taip pat turime siekti, kad tie įstatymai būtų geriau e, įgyvendinami praktikoje ir kad e, praktikoje juos geriau įgyvendintų ir nacionaliniai parlamentai. Mums pavyko pasiekti, kad būtų supaprastinta mikrokreditų teikimo sistemą. Taip pat mūsų užduotis dabar yra, kad mes įtikintumėme savo rinkėjus, kad jie dalyvautų rinkimuose. Aišku, mes turime taip pat įtikinti vyrus, kad e, m, mūsų laukia nauja kultūra, nauji aspektai ir kad tai taip pat yra politikos dalis. Aš nu, matau, kad e, ši diskusija e, padės mums pasiekti mūsų tikslo 50-50 ir būtent pasiekti to tikslo rengiant sąžiningą rinkiminę kampaniją. Taip pat džiaugiuosi, kad dešimt moterų iš mano politinės frakcijos šiandien dalyvauja šioje konferencijoje ir e, manau, kad jūs prisidedate taip pat prie to, kad ir Slovakijos politika įgyvendintų šitos aspektus. Linkiu Jums visoms sėkmės. Dėkoju poniai Pleštinskai. Dabar suteiksiu žodį Kroatijos parlamento atstoviai poniai Karmela Kaparina ji yra moterų teisų komiteto narė. Na, e, moterių dalyvavimas e, sprendimų primė vietos ir nacionalinių gyrių ir labai svarbus ne tiek vien moteriams, bet ir visai visuomeniai. Ir tikrai, tikrai demokratiška visuomenė gali suprasti viso to potencialą. Na ir be kita ko, čia reikia kalbėti ir apie demografinį aspektą. Uh, Na, Kroatija buvo parlamente 2008 m. E, Liepos mėnesį patvirtintas lyčių lygybės principas ir tai padės moteriams labiau dalyvauti um, e, politinėme gyvenime. Yra nustatytos kvotos partijoms. Na, tiesą sakant, net ir dėl kvotų yra nuomonės skiriasi, bet uh, Tikimės, kad tai padidins moterų dalyvavimą ir, ir jos galės perimti vadovavimą. Na ir partijų vadovai turi suvokti, kad pusė šalies gyventojų yra moteris ir jos yra labai svarbios demokratijos vystimuisi, o taip pat ir socialiniai pažangai, ekonominiai pažangai. Labai Svarbu yra tai, kad e, su, būtų suvokta, jog visuomenė atsidūrus krizėje moteriams tenka didesnė našta, jos greičiau atleidžiamas, jos kaip socialinė grupė patiria didesnę grėsmę ir todėl būtų teisinga, kad jos galėtų turėti geresnį prieigą prie viso lygmens politinių institucijų ir sprendimų prieimimo. Kita vertus, Labai svarbu ir tai, kad būtų rastas būdas, kaip galima būtų motivuoti moteris aktyviau dalyvauti politikoje. Tai gan sudėtinga, nes e, istoriniu ir tradiciniu požiūriu jos buvo nustumtos į šalį. Taigi prireiks laiko ir pastangų tam, kad būtų didinamas samoningumas, lavinama visuomenė ir reikės specifinių priemonių. Svarbiausia, iš kur teisinis pagrindas kuris, kaip jau buvo tinkamai e, pastebėta, buvo netink, nėra pakankamai gyvendintas. Na, na ir e, ir tokiu būdu nustačius kvotas partijos vadovybės galės įtraukti daugiau moterų kandidačių sąrašus. Neseniai Kroatijos parlamento lyčių lygybės komitete buvo kalbama apie šį dalyką ir visi atstovai nepriklausomai e, Nuo to ir priklauso vyriausybė ir opozicija, taip pat ir nevyriausybinės organizacijos sutarė dėl to, jog Kroatijoje pribrendo laikas įtraukti moteris į politiką ir tai tikrai duotų naudos visai visuomeniai. Ačiū. Dėkoju. O dabar ponia Kretu, tai yra kolegė iš mūsų komiteto. Dragi, dragi kolegi și colegi, suntem cu toții conștienți că uneori... Dėkoju, kolego. Na, Europos piliečiai nėra patenkinti politikai ir politikais. Na, politikai laikomi tokiais žmonėmis, kurie domisi veikiau valdžia, o ne žmonėmis. Tai yra žmonės, kurie siekia valdžios ir kurie nori ją naudotis. Žmonės yra nepatenkinti, tačiau tas nepasitenkinimas skiriasi priklausomai nuo valstybės. Yra šalių, kur moterų daugiau politikoje ir ten politikai vertinami kaip mažiau korumpuoti, o e, institucijos vertinamas kaip labiau kompetitingos ten, kur yra daugiau moterų, ten ir biudžete yra numatoma daugiau lėčių visuomeniai, švietimui ir sveikatai. Tai priklauso moterų dalyvavimo, o pavyzdžiui, išlaidos gynybai, saugumui, o taip pat ir žvalgybos tarnyboms yra tikriausiai mažesni. Dar vienas dalykas. Na, rizika priklausomai nuo moterio dalyvavimo prisimama skirtingai. Taigi negalima pasiduoti stereotipui, kad uh, moteris nepakankamai kvalifikuotos, bet juk tai netiesa, moteris turi pakankamai išsilavinimo, turi kvalifikacijos ir 57 procentai visų universiteto absolventų yra moteris. Tai žinome, Ir moteris taip pat turi politinės valios ir drąsos, tačiau visuomenė jas nesižvelgia ir jos neturi lėšų, nes politikoje ir kitur visuomenėje yra užburtas ratas. Tie, kurie turi valdžią, e, tie susilaukia daugiau dėmesio žiniasklaidoje, o tie, kurie net, neturi valdžios, juos nesižvelgiama ir tai ypač pasakytina apie moteris reikėtų viešas erdves formuoti taip, kad moteris gautų žodį. Aš kalbu čia ne vien tik tais apie rinkimus. Aš manau, kad e, pakankamai sudėtinga suderinti profesinę veiklą ir šeimą. Ir čia reikėtų daugiau valios ir noro keisti. Mums reikia nemažai pokyčių. Ir todėl tai yra mūsų užduotis pasirūpinti, kad būtų teisėkuros pokėčių vykdomos reformos ir tai duotų naudos tiek moteriams, tiek ir visiems mūsų piliečiams. Kretu, teres. Tai Dėkoju, poniai Kretu. O dabar sutiksiu žodį po... poniai Margaritai Petkovai iš Bulgarijos, prašau. Labadiena, ponios ir ponai. Labai džiaugiuosi čia dalyvaudama, norėčiau tik kai ką patikslinti dabar. Moteris dalyvaujančios politinėme Bulgarijos gyvenime yra vertinamos ne vien tik tai už gerą išvaizdą, bet jos taip pat yra vertinamos už savo atliekamą vaidmenį, už savo veiklą, manau, kad Bulgarija galėtų tuo didžiuotis. Norėčiau pasinaudoti šią tarptautinę konferenciją ir pasveikinti jos organizatorius bei priminti, kad e, šiandien, kai minime tarptautinę moters dieną, mes e, moterų socialisčių organizacijų atstovės darome viską, kas įmanoma, kad kovotume su finansinė krize. Na, dar kartą norėčiau palinkėti Jums geros šventės. Ačiū. Dėkui Jums peknie, my Vam želame. Dėkoju. Mes Jums taip pat linkime viso ko geriausio, o dabar suteiksiu žodį mūsų kolegijai poniai Bagano, ji yra Europos parlamento narė. Prezidentė, Olimpė. <clears throat> Ačiū, ponia pirmininkė. Man atrodo, kad tarptautinė politinė darbo atvarkė pastarojo laiku pasikeitė. Ji buvo pakeista dėl krizės. Krizė blogina piliečių gyvenimo sąlygas, ypač moterų sąlygas. Socialiniai klausimai ir su užimtumu susiję klausimai yra prioritetiniai. Na, o moterų atstovavimo klausimas gali taip nutikti, kad nebetaps prioritetiniu. Ir atrodo, kad jis bus skirtas vien tik tai nedėliam kultūriniam ir politiniam elitui. Moteris šiuo metu yra ištumiamas iš e, darbo rinkos. Italijoje daug žmonių buvo atleista. Daugiau nei 20 procentų bedarbystės procentas yra moterų tarpe Italijos pietinėje dalyje. Dažniausiai e, kvalifikuotos moteris bedarbėmis tampa. Vidutinės klasės moteris taip pat labai nukenčia nuo krizės. Dažnai apie tai nepakankamai kalbama. Dabar yra kvestionuojama dabartinė politika, nes nebėra darbo moteriams, nebėra paslaugų teikiamų moteriams ir mums vis mažiau laiko lieka darbui su tais klausimais, kuriuos mes čia keliame. Labai svarbu yra keisti visuomenę. Ir aišku, viskas priklauso nuo moterų judėjimo galios mūsų šalyje. Vakar Europos parlamentarai e, turėjo progos išklausyti Nobelio taikos premijos laureatės. Ji mums sakė, kad Irano feminiščių judėjimas yra labai stiprus. Ir atrodo, kad e, jo dėka galima pasiekti nemažų pokyčių ir pagerinti žmogaus teisų padėtį. Europoje taip pat labai svarbus yra feminiščių moterų judėjimas. Labai svarbu yra turėti tokį tinklą. Kaip ponia profesorė sakė, moterų dalyvavimo politinėme gyvenime e, problema yra susijusi su rinkiminė sistema. Italijoje taip pat e, kandidatai reitinguojami, tačiau reikia šimto tūkstančių balsų persvarą turėti, kad e, galiausiai būtų asmenys reitinguoti į viršų ir kad e, kandidatai būtų išrinkti į Europos parlamentą. Taigi dėl rinkimų sistemos dabar gali atsitikti taip, kad mažai moterų pas mus bus išrinkta. Rinkimų sistema labai svarbi ir tikrai, pane profesorė, teisingai pastebėjo, kad reikia nacionaliniu lygiu e, dirbti ir reikia nacionaliniams valstybėms ženklą aiškiai žinia pasiūsti. Dabar kas dėl ekonominių sistemų? E, jos tinkamai neveikia. Visai neseniai politinės partijos pasirinko sumokėti, susimokėti baudas e, vietoj ekonominės sankcijas prisijimti tačiau nepakeisti situacijos. Man atrodo, kad e, reikia spręsti šią problemą ir e, aktyviau ją kelti. Ačiū. Aš prispevok, e, tai mes dam slovo. Dėkoju už jūsų pasisakymą. Dabar suteiksiu žodį poniai Jakubi iš Makedonijos parlamento. Čia. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man labai malonu dalyvauti šiandieną šiame renginyje ir norėčiau pakalbėti apie moterų padėtį mūsų šalyje Makedonijoje. Esu e, demokratijos už integraciją partijos narė, tai yra Albanų partija. Na ir Makedonijoje parlamente yra 32 procentai moterų. Na, atsiprašau, kad mano anglų kalba gal nėra geriausia. Man norėtųsi kalbėti makedoniškai, o kolegė išvers. Mano partija, kaip Albanijos mažumos Makedonija e, atstovė, turi 21, 29 parlamentarus e, parlamente, o 8 iš jų yra moteris, tai yra 27 procentai. Ir beje, mūsų partija atstovauja 25 procentams visų Makedonijos gyventojų. Mūsų partijoje e, buvo moterų narių, netgi prieš nustatant moterų kvotas. Na ir labai malonu, kad nors mūsų šalyje yra nustatyta 30 procentų moterų kvota, mes viršėjome šį skaičių ir pas mus parlamente dabar yra beveik 32 procentai moterų. Na, likščiol buvo naudojamas trijų pobūdžių lyčių kvotos. Pirmą kartą 2002-aisiais mes naudojame 30 procentų moterų sąrašuose kvotą, bet mes tik surinkome tik 18,3 procentų moterų parlamente, nes 30 procentų buvo uh, E, sąrašuose, bet dažnai jos būdavo sąrašo pačioje ir todėl mes surinkome mažesnį moterų koficijantą negu kad tikėjomės. Antrasis modelis buvo panaudotas per paskutiniuosius e, vietos rinkimus prieš ketveris metus ir buvo nustatyta 30 procentų e, moterų kvota pirmoje sąrašo dalyje ir antroje sąrašo dalyje ir tokiu būdu mes surinkome didesnį moterų skaičių ir galiausiai 2006 metais mes panaudojame trečią modelį parlamento rinkimuose ir kiekvienas iš trijų kandidatų turėjo būti skirtingų lyčių ir tokiu būdu mes galiausiai surinkome 30 procentų. Na, per pastaruosius rinkimus 2008 metais mes netgi surinkome 31,7 procentus moterų. ir tai rodo, jog politinės partijos pasitikė moterimis ir tokiu būdu jos į sąrašą įtraukė netgi didesnį moterių konficientą, ne kad buvo privaloma. Na ir kaip uh, E, vienodų galimybių e, vyrų ir moterų vienodų galimybių komiteto narė. Ji kovo už tai, kad e, vietos rinkimuose moteris laimėtų dažniau. Na ir mes kovojame už moterų dalyvavimą vietos rinkimuose, nes kaip tik jie šiuo metu ir vyksta Makedonijoje. Taigi tikimės, kad tų e, vietos rinkimo metu mums pavyks padidinti moterų skaičių nuo 22,7 procentų iki virš 30 procentų. Na ir aišku, tokiu būdu bus užtikrinta, kad bus laikomasi lyčių kvotos. Na ir tikrai e, mes jau turėjome ir moteris vicepirmininkės mūsų parlamente. Na, o komitete, komiteto pagalba mes siekiame, kad e, moteris visose visuomenės sferose užimtų vadovaujančias pozicijas. Dėkojame. Makedonijos atstoviai. Dabar sutiksiu žodį poniai Franceska Medina. Ji atstovauja Ispanijos parlamentą ir yra lygių galimybių komiteto narė. Eh, Ačiū, ponia pirmininkė. Mums Ispanijos parlamento nariams labai didelė garbė čia dalyvauti. Mes norėtume padėkoti organizatoriams už konferencijos organizavimą. Norėtume pasidalinti savo pamastymais. mūsų dabar aptariamų klausimų. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad nacionalinio teisės leidėjo vaidmuo yra labai svarbus. Taip mes jo pagalba galime kovoti su neligybė. Mūsų šalis yra pirmaujanti šioje srityje. Štai buvo išleistas įstatymas dėl smurto šeimoje, buvo įstatymas dėl pariteto Šiuo metu visas pasaulis ir visa Europa susiduria su krize ir krize parodo, kad mūsų numatytos sistemos nėra pakankamos. Tai išryškina vyrų ir moterų neligybės problemą. Reikėtų galbūt naują modelį čia numatyti, reikėtų bendros atsakomybės tarp vyrų ir moterų modelį numatyti, tačiau mes negalime, jokių būdų negalime žingsnio žengti atgal reikia eiti į priekį pasiektų teisų srityje, reikia plėsti, vystyti tai, ko jau esame pasiekę. Būtent e, tam mes turėtume ir dirbti, toks yra mūsų iššūkis ateičiai. Ir tai reikėtų, to nereikėtų pamiršti per rinkimus į Europos parlamentą. Ačiū. Panieskio parlamentų. Dėkoju už pasisakymą iš Ispanijos parlamento. Prieš suteikdama žodį kitam kalbėtojui norėčiau pasakyti, kad jau uždaromas kalbėtojų sąrašas yra trys atstovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, kurie pasisakys, o dabar e, suteiksiu poniai Mirjan Basli, e, Europos moterų lobistų organizacijos sekretoriai sekretorė generalinė. Labadiena, labai gaila, bet mūsų e, sekretorė turėjo skubiai išvykti dėl asmeninių priežasčių. Aš norėjau jos vardu pakalbėti apie moterų lobiščių organiza e, organizaciją. Mes atstovaujame maždaug 2000 organizacijų e, narių. 30 maždaug NVO dalyvauja mūsų veikloje mes siekiame, kad moteris ir vyrai lygiomis teisėmis būtų atstovaujami Europos parlamente, vienodai būtų atstovaujami. Mm, tai yra, e, tas atstovavimas turėtų vykti e, per ateinančius rinkimus. Mūsų e, palaiko visos institucijos, taip pat ponia Valstrom, Danilė Turk, mus palaiko Slovenijos prezidentas, Oran Pomp e, mus palaiko, e, Nobelio premijos laureatas, e, Belgijos ministras pirmininkas mus palaiko ir buvusi parlamento pirmininkė Simon Veil mus palaiko. Mūsų kampanija buvo pradėta 2008 m. rugsėjo mėnesį, tęsis iki Europos parlamento rinkimų ir iki kol bus paskir, suformuota Europos komisija ir paskirti kiti asmenys į aukštus postus 2009 metais. Teisingos demokratijos įgyvendinimas Europoje yra susijęs su teisingu europiečių atstovavimu, tiek vyrų, tiek moterų atstovavimu e, teis, sprendimų prieimimo e, procese. Moterų nepakankamas dalyvavimas e, sprendimų priimame, priimame tik tai didina ES nelegitimumą šioje srityje. Skaičiai mums nėra palankus. 77 procentai ir vyrų sudaro parlamentą ir 66 procentai yra Europos komisijos narių vyrų. Europos sprendimus priimantis asmenys, aukštus postus užimantis asmenys turėtų e, imtis atitinkamų veiksmų, kad situacija būtų pagerinta. Pirmininkė, ačiū. Dabar kalbės European Disability Forum atstovė pane Valerie Azerberg. Yes, thank you very much. Uh, so I will present the European Disability Forum, which is... Ačiū. European Disability Forum atstovauja Europos NVO. Mes e, atstovaujame neįgaliems asmenims Europoje, Europos Sąjungoje. Mes taip pat priklausome ir uh, Europos moterų lobiščių tinklo ir mūsų tikslas yra 50-50. Kokiagi situacija dabar Europoje? Maždaug 50 tūkstančių neįgaliųjų Europoje yra, nuo 50, nuo 55 iki 60 procentų jų sudaro moteris atrodo, kad neįgalios moteris patiria daugiau diskriminacijos nei sveikos moteris. Turime pastebėti, kad neįgalios moteris retai dalyvauja politinėme gyvenime, politinėse diskusijose. Artėjant rinkimams į Europos parlamentą, moters dienos proga mes išplatinome atsišaukimą. Jame dešimt prioritetų ta, yra nurodyta, aš susitelksiu ties vienu prioritetu, kuris yra mūsų pagrindinis klausimas šiandien, tai yra laisvas, laisva prieiga, laisvas dalyvavimas e, Europos parlamento rinkimuose. Tačiau dabar kyla informavimo klausimas. Ką reiškia būti gerai informuotu? Tai reiškia turėti prieigą prie informacijos. Informacija turi būti lengvai prieinama, galbūt e, gestų kalba, galbūt brailio raštu turėtų būti pateikta e, informacija, galbūt e, subtitruojamos televizijos laidos turėtų būti, ar audio aprašai pateikiami turėtų būti. Visą tai apima teisę būti išrinktų. Galima, aišku, kandidatuoti ir neįgalios moteris turėtų dalyvauti rinkimuose. Mūsų atsišaukimas manifestas yra prie išeimo iš salės, galite jį pasiimti. Norėčiau informuoti apie interneto svetainę, kurią mes įsteigėme. Disability Votes Count pavadinta yra svetainė. 50 iš 50 milijonų asmenų daugiau nei pusę sudaro moteris. Tai tiek norėjau šiandien Jums pasakyti. Za, za vaš pristevok. Dėkoju už pasisakymą. Na ir paskutinė kalbėtoja bus Ilenė Papančiak iš Bulgarijos. Ji taip pat atstovauja neįgalių žmonių forumui. Thank you very much. Uh... Um, Dėkuoju. Mano kolegė Valerija Bark jau išsakė tai, kas mums labiausiai kelia susirūpinimą. Ir tai ko mes siekiame. Aš dirbu Europos negaliųjų forume. Ir norėčiau labai pritarti jai. Ir prisijungti prie jos aginimo, kad moteris labiau dalyvautų politikoje ir moteris su negale taip pat dalyvautų politikoje. Ačiū. Dėkoju poniai Babančiavai. Šioje diskusijoje išklausome 29 moterų ir vyrų, kurie dalyvavo diskusijoje. Mūsų konferencija beveik artėja prie pabaigos. Ir pabaigai savo ruoštų norėčiau pasakyti štai ką. Na, nekartą girdėjome kad e, atrodo moteris susiduria su tomis pačiomis problemomis, tenka spręsti tas pačias temas. Na tai aišku, yra esminės temos, bet jos išlieka tos pačios. Vis dėlto manau, kad, e, kad nors ir išlėto, bet vis tiek einame į priekį ir tokiu būdu gerėja moterų padėtis dabartinėje visuomenėje po, iš pono ministro, komisarų ir iš kitų girdėjome tam tikrų skaičių. Na ir mane labiausiai šokiravo trys paminėti skaičiai. Tarkim, jeigu norime siekti, kad būtų suvienodinti moterų ir vyrų uh, atlyginimai ir jeigu visa tai vyks tuo pačiu tempu kaip ir dabar, tai tas tikslas bus pasiektas tik po 25 metų. Jeigu pagalvosime apie tai, kad pirmą sykį vienodas vyrų ir moterų atlygio klausimas buvo e, iškeltas prieš 52 metus, kai buvo patvirtintos Romos sutartis, tai e, tikrai šokiruoja e, kad e, prireiks e, beveik šimtmečio tam, kad vyrai ir moteris už tą patį darbą būtų atlyginami vienodai. Aš manau, kad tai tikrai nedaro garbės nei ES, nei civilizuotai visuomeniai. Ir aš nemanau, kad tai teisėkuros kaltė. Čia tiesiog veikiau geros valios ir teisėtos prigos moteriams prie įvairių sferų mūsų visuomenė klausimas. E, mes turime kalbėti apie smurtą, apie skurdą ir šios klausimus turime, galime geriausiai spręsti užtikrindami vienodą moterų ir vyrų dalyvavimą. Mes turime taip pat kalbėti ir apie moterų orumą. Ir manau, kad užtikrina vienodą moterų ir vyrų dalyvavimą mes galėtume pasiekti, kad šios temos išnyks. Šios problemos išnyks iš mūsų visuomenės. Dėkuoju už jūsų dalyvavimą, Labai malonu, kad tiek daug nacionalinių parlamentų atstovų pasisakė. Nu, o pabaigai norėčiau ne tik tais jums čia dalyvantiems, ne tik tais moteriams ES, bet moteriams visame pasaulyje moters dienos proga palinkėti, kad moterų teisės būtų gerbiamas ir kad joms būtų suteikiama galimybė pasinaudoti jų pačių gebėjimais, kuriuos jos norėtų panaudoti visos visuomenės labui. Norėčiau padėkoti visiems pasisakysiams, visiems parlamentų, nevyriausybinio organizacijų atstovams, taip pat dėkoju ir Eurobarometo atstovui, dėkoju ir moterų teisų bei lyčių lygybės komiteto sekretariatui, taip pat dėkoju ir parlamento tarnautojams, pirmininkė taip pat dėkoju ir vertėjams, ir juos manimų vertėjų dėka mums pavyksta bendrauti daugia kalbėje visuomenėje. Pabaigai norėčiau pakviesti jūs į kokteilių prieimimą šiame pastate. Išėjus iš posėdžio salę, nusileiskite aukštų žemių, aukštų žemiau į atriumą. Dar sėki visiems širdingai dėkoju ir linkiu visiems malonios kelionės namo ir tikiuosi, kad e, šios dienos dėka e, Europos rinkimai bus labai sėkmingi moteriams ir visiems Europos piliečiams. Ačiū. E, Na ir dar labai trumpai, trumpa pastabėlė pabaigai. manau, kad e, neturėtume pamiršti nuotraukos a, atminimui. Parlamento fotografas mus visas nufotografuos, todėl pro